atvykti į parlamentą ir papasakoti apie Paryžiaus klimato susitarimą. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Ponios ir ponai, praėjusiu metu gruodžio 12 dieną Paryžiuje buvo žengtas istorinis žingsnis. Visos pasaulio valstybės įsipareigojo kovoti su klimato kaita ir tai daryti visuotinai ir privalomai. 181 valstybė, 95 valstybės susitarė dėl bendrų žingsnių. Todėl noriu padėkoti visiems Europos parlamento vardu, kurie daugybę metų dirbo tam, kad Paryžiaus konferencija apvainikuotų sėkmė. Norėčiau padėkoti ir komisarui Kanieti, bei Luksemburgo pirmininkavimui, Luksemburgui, kurie labai daug prisidėjo prie sėkmės. Bet jūs, ministrė Fabio, Jūsų indėlis tikrai yra benedidžiausias. Jūsų diplomatiniams gebėjimams mes esame dėkingi už tai, kad galima buvo suderinti įvairiausius interesus. Ir jūs parodėte, kad ES gali užimti vadovaujantį vaidmenį kovoje su klimato kaita. Ne tik gali, bet ir turi. Ir mes visi tuo tikime. Dabar valstybės yra įsipareigojusios laikyti savo prisimtų pažadų. Manau, kad čia visi yra įsitikinę ir nebejoja tuo, kad mes turime laikytis savo įsipareigojimų besivystančioms valstybėms. Jeigu esame vieningi, tai galime pasiekti daug, tą rodo Paryžiaus sėkmė. Tuo labiau mums džiugu, ministrė, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Sveiki atvykę, žodis jums. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiamasis komisarė Kalnėti, gerbiami parlamentarai, brangus draugai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininkui Šulciui, kad jis mane uh, pakvietė kaip COP21 pirmininką ir pristatyti gruodžio 12 dieną pasiektą susitarimą ir jo turinį. Ir taip pat turėsiu progą pakalbėti apie mūsų laukiančius darbus. 2015 metai buvo sunkus visam pasauliui ir ypač Europai. Atsižvelgiant į tai, galima sakyti, kad klimato kaitos konferencija mums suteikė vilties. E, šis įvykis parodė, kad tautos sugeba susivienyti, kad diplomatija veikia, kad e, daugia šalis bendradarbiavimas padeda pasiekti gerų rezultatų. Praėjusiais metais užsienio reikalų ir aplinkos komitete jau kalbėjome apie tai, koks turėtų būti e, klimato kaitos susitarimo pagrindas. Tik tuo metu dar tas susitarimas nebuvo pasiektas. Susitarimą sudaro 29 straipsniai ir daugiau nei 140 papildomų punktų. Ir galime pasakyti, kad mūsų siekiai buvo įvykdyti sudarėme e, pasaulinį susitarimą. Jis yra plataus užmojo. Jame numatyta apriboti vidutinės temperatūros augimą mažiau nei dviem laipsniais ir siekti, kad temperatūra nepakiltų daugiau nei pusantro laipsnio. E, Ir ypač daug pastangų tam dėti antroje e, šešimtmečio pusėje. Taip pat labai svarbu paminėti, kad numatyta kasme, e, e, peržiūra kas penkerius metus. Ir pirmoji tokia peržiūra bus įvykdyta 2018 metais ir tuomet bus galima sugriežtinti dabar padarytus įsipareigojimus. Visą tai paremta jau numatyta skaidrumo sistema, e, prie kurios prisijungia visos e, šalys. Susitarimas yra teisiškai privalomas. Žinoma, reikia atsižvelgti į tam tikrus politinius e, įsipareigojimus, kurios turi kiekviena šalis šis susitarimas yra teisingas ir diferencijuotas atsižvelgiant į šalių pajėgumus. Tai reiškia, kad turtingos šalis solidarizuosis su mažiau išsivyščiusiais kraštais ir e, skirs 100 milijardų dolerių per metus nuo 2020 ir 2025 metais e, šį finansinį įsipareigojimą dar kartą peržiūrės. Galima sakyti, kad e, mažai kas tikėjosi, kad pasieksime tokį susitikimą, e, susitarimą, atsiprašau. Ir e, čia labai svarbus buvo europiečių vaidmuo, todėl labai norėčiau pasidžiaugti Europos institucijų vaidmeniu. E, norėčiau padėkoti ponui Parnio už parengtą pranešimą ir kuris buvo priimtas spalio mėnesį Europos parlamente. Taip pat e, labai norėčiau padėkoti e, gerbiamam komisarui už e, aktyvų bendradarbiavimą, už kartu praleistas bemiegės naktis ir Luksemburgo atitinkamam ministrui, kuris mums taip pat labai padėjo. Na ir žinoma, dėkoju jums visiems visų šalių atstovams. Per šį klimato kaitos susitikimą e, buvo pirmą kartą į bendradarbiavimą įtraukta e, daugybė nevalstybinių subjektų, turiuomenį miestus, regionus, e, nevyriausybinės organizacijas, verslą ir panašiai. Taigi šis susitarimas buvo pasiektas tiek valstybiniu, tiek platesniu lygmeniu. galime sakyti, kad e, padėtas tikrai e, tvirtas pagrindas e, sėkmingam darbui ateityje. Ir manau, kad tikrai galime šį susitarimą pavadinti istoriniu. Ir ateityje galėsime sakyti, kad būtent Paryžiuje situacija kardinaliai pasikeitė. E, vis dėlto, ponios ir ponai, dabar mes susitarimą turime įgyvendinti. 2015 buvo dėrybų ir konsultacijų metai, o 2016 turi būti taip vadinamų 4P metų. Kodėl 4P? Todėl, kad 2016 bus e, taikos proceso metai nes 2016 balandžio mėnesį e, prasidės e, susitarimo pasirašymo procesas. Jūs žinote, kad tam, kad jis e, įsigaliotų, jį turi pasirašyti ir ratifikuoti 55 konferencijos šalis, kurios sukuria 55 procentus visų pasaulio teršalų emisijų. Europos Sąjunga viena iš pirmųjų pateikė savo nacionalinį, savo E, europinį įnašą prieš e, e, konferenciją, o dabar atėjo laikas patvirtinti ir ratifikuoti pasiektą susitarimą. Antrasis P dėl to, kad e, gruodžio mėnesį buvo e, padėti pagrindiniai principai, kaip e, mes įgyvendinsime šį sprendimą. O dabar, gegužės mėnesį, Bonoje susitiks grupė aptarti konkrečius susitarimo aspektus, tai yra finansavimą, peržiūros kas penkerius metus sistemą ir skaidrumo taisyklės. Be abejo, aš šiuose susitikimuose taip pat dalyvausiu. Trečiasis P. Todėl, kad turime kalbėti apie periodą, apie laikotarpį prieš 2020-uosius. Tai reiškia, kad mes turime stebėti situaciją dar nesulaukus 2020-ųjų. Ir šiuo atveju tiek valstybių, tiek nevyriausybinių subjektų veiksmai yra labai svarbus. Turiuomenį e, tai, kad štai Indijos ministras pirmininkas e, e, pradėjo didžiulę E, e, saulės energijos naudojimo e, iniciatyvą, prie kurios prisijungė daugybė šalių. Nepamirškime, kad ir JAV prezidentas bei Bilas Geitsas ragina pereiti prie ekologiškų šaltinių. Taip pat kalbama apie krus sistemą, tai yra kovos ir klimato poveikio prevencijos sistemą. E, nepamirškime ir e, e, tropik, tropikų miškų apsaugos, atsinaujinančių išteklių svarbos Afrikoje. Turime daugybę konkrečių projektų ir juos reikia pradėti įgyvendinti jau šiais metais. Štai Marakešė 2016 metų vyks susitikimas Ir e, ten su e, kolegomis iš Maroko bus kalbama tokiu patonu, kaip kad buvo kalbėta neseniai e, per vykusi susitikimą Peru. Tai reiškia, kad vyks daugybė neformalių ir formalių susitikimų, kad būtų pritarta klimato susitarimui. Kitas svarbus klausimas yra sektoriai, kurie, kurių dabartinis susitarimas neapima. Tai yra aviacijos sektorius, laivybos sektorius ir panašiai. Buvo pasirašytas Monrealio susitarimas ir dabar svarbu į šį susitarimą atsižvelgti ir įtraukti jo rekomendacijas į mūsų susitarimo, į darbą e, mūsų susitarimo rėmose. Ponius ir ponai, tikiuosi, kad ES ir toliau aktyviai e, stengsis išsaugoti mūsų planetą ir kovos už aplinką e, Dovo susitikime buvo pasirašytas susitarimas dėl antrojo įsipareigojimo įgyvendinimo laikotarpio ir dar yra šalių, kurie, kurios šio susitarimo nepasirašė. Tad darbo dar yra. Taip pat turime pagalvoti apie e, apivartinių taršos leidimų sistemą ir e, CO2 rinką. E, nepamirškime ir žemės ūkio sektoriaus. E, turime peržiūrėti e, taršos leidimų direktyvą ir pabrėžti, kad E, pereinant prie ekologiškų energijos šaltinių, turime galimybę sukurti daugybę e, naujų darbo vietų. Taigi tikslai tikrai yra e, ambicingi, e, turime pagalvoti apie atsinaujinančius šaltinius, apie perimą prie jų ir raginu Europos parlamentą aktyviai dirbti šioje srityje. Taip pat turime skatinti tvarų ir tausų vystimasi e, kaiminėse pietų šalyse. Europa yra viena iš pagrindinių besivystančių šalių e, donorių, tad turime e, šią šalis ir toliau paremti ir teikti technologinę ir kitą pagalbą. Gerbiamas pirmininkė, E, kova su e, klimato kaita nėra baigta, ji turi būti tesiama. Ir ateityje e, parlamentas vaidins lemiamą vaidmenį, nes jis atstovauja visiems ES piliečiams. Ir prieš baigdamas kalbą norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kuris mano akimis yra labai svarbus. E, COP21 susitarimas yra ne tik pasaulinis klimato kaitos susitarimas, tai yra susitarimas, kuris yra labai svarbus e, ir turės poveikį visuomenės veikatai, e, saugumui ir taikai. Tai labai svarbus dalykas. Šiandien vandens išteklių vis mažėja. Dėl klimato kaitos didėja migracijos srautai. Jei klimato kaita nebus pažabota, gali kilti daugybė įvairių konfliktų. Tad paskatindami pasaulį pereiti prie švarių ekologiškų e, šaltinių, e, mes prisidedame prie taikos skatinimo E, busimoms kartoms ir padedame išvengti chaoso visame pasaulyje. Tokiu būdu klimato kaitos susitarimas prisideda e, prie taikos propagavimo ir padės ją užtikrinti ateityje. Ačiū. Dėkuoju, ministrė. Dabar EPP frakcijos vardu kalbės parlamentaras Peter Lyze. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos, mėlus kolegės. Aš taip pat norėčiau padėkoti Prancūzijos užsienio reikalų ministrui Laurent Fabijo ir pasveikinti jį su sėkmingomis dėrybomis, nes būtent dėl jo sėkmingų dėrybų pavyko pasiekti susitarimo Paryžiuje. Jūs puikiai dirbote, jūs panaudojate savo politinį autoritetą ir padėjote tikrai labai daug pastangų, kad tai įvyktų. Taip pat noriu padėkoti ir komisarui Kanieti už jo indėlį. Ir tą padarė net ir mano kolega Žalesis Bas Aikaut mūsų parlamente dar gruodžio mėnesį. Komisaras dirba tikrai gerai, ir prieš Paryžių, ir Paryžiuje jo pastangos tikrai buvo labai vaisingos. Gerbiamasis ministrė, šis susitarimas bus svarbus ne tik tai kovai su klimato kaita, tai yra kaip tik ir labai svarbus ženklas šiais sunkiais, ką tik praėjusiais 2015 metais. Pasaulis neramus, ir, bet mums pavyko susitarti ir susitarti, kad šalis įsipareigotų saugoti klimatą, nors tos šalis tarpusavyje kariauja. 190 šalių įsipareigojo mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir sutarė dėl kitų tikslų. Aš tiesa ne labai rimtai žiūriu į pusantro laipsnio temperatūros padidėjimo tikslą. Kai kurios valstybės tikrai nėra prisėmę pakankamai įsipareigojimų tam, kad sumažintume klima, e, temperatūros augimą iki dviejų laipsnių. Taigi, man atrodo, pradėti reiktų nuo to, kad mes įgyvendintume tikslą apriboti augimą iki dviejų laipsnių, o ne nustatinėti dar didesnius tikslus. Dabar pakalbėkime dar ir apie aviaciją. Mes būtume labai norėję, kad siūstume, kad gali, Paryžiaus konferencija būtų siuntusi ženklą ICAO ir kitoms organizacijoms, kurios atsakingos už aviacijos sektorių. Bet mums nepavyko. Todėl noriu paprašyti jūsų, jūsų vyriausybės ir jūsų asmeniškai atkreipti dėmesį į tokį, į tą faktą, kad mes turime teisės aktus Europoje ir jeigu į KAO ne, negeba sumažinti CO2 iš metalų ir stabilizuoti to e, iš metalų skaičiaus, tai reikia tada pradėti arba imtis veiksmų tam, kad įsigaliotų ES teisės aktai, kurie tam ir yra nustatyti. Na, aš manau, kad kai kurie sektoriai tiesiog nepateko uh, į susitarimo veikimo sritį ir tai yra neteisinga, nes kai kurie sektoriai yra labai apkrauti mažinimo tikslais, o kiti sektoriai apskritai į jį nepatenka. Aš labai džiaugiuosi tuo rezultatu, mums, kurį mums pavyko pasiekti, bet darbo dar yra tikrai labai daug. Ačiū. Ačiū, socialdemokratų frakcijos vardu kalbėjęs ponė Van Bremt. Bienvenue. Gerbiamas e, pone Fabijus, e, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Visų pirma, norėčiau uh, visos savo frakcijos vardu pasveikinti Jūs už puikų nuveiktą darbą, už tai, kaip Jūs pasirengėte konferencijai, už tai, kaip Jūs e, puikiai jai vadovavote. Labai ačiū už tai. Taip pat norėčiau padėkoti ponui komisijos nariui, nes komisija taip pat vaidino labai svarbu vaidmenį. Ambicijos buvo labai e, aukštos ir Jūs padėjote nutiesti tiltus tarp dėrybinių sąjungų. Be to, jūs rėmėte e, Prancūzijos pastangus, tad galbūt būtent tai ir lėmė, kad susitarimas buvo pasiektas. Vis dėlto nereikėtų užmiršti kai kurių neigiamų aspektų. Beveik visos e, šalis pasaulyje e, tiek išsivyščiusios, tiek besivystančios prisėmė įsipareigojimų dėl kovos su klimato kaita. Tai iš ties yra pirmasis pasaulinis klimato kaitos susitarimas ir jis turės nebejotinos svarbos ateičiai. Minėjote, e, gerbiamas e, ministra, kad 2015 e, metais patyrėme daugybę įvairiausių krizių Ukrainoje, artimuosiuose rytuose teroristiniai išpoliai ir panašiai, atrodė, kad pasaulis susiskaldė ir pas, pas, sus, sudarytas susitarimas tarsi parodė, kad taip nėra ir suteikė mums vilties ir motivacijos. Vis dėlto turime pripažinti, kad e, šis susitarimas nebuvo visiškai sėkmingas. E, turėjome menį E, aviacijos ir laivybos sektorių įsipareigojimus. E, šiuose sektoriuose e, CO2 išmetama tiek, kiek Vokietija ir Pietų Koreja kartu ir išmetalų kiekį vis didėja. Tačiau į tai susitarime nebuvo atsižvelgta ir tai nebuvo paminėta. Tad mano klausimas būtų, kaipgi mes spręsime šią problemą ir kaip užtikrinsime, kad šie du mano minėti labai svarbus sektoriai būtų įtraukti į susitarimo įgyvendinimo procedūrą. E, nors mano kai kurie kolegos galbūt ir man nepritarė, tačiau aš manau, kad tikslas pasiekti tik pusa, apriboti klimato e, šilimą pusantrų laipsnių yra labai svarbus ir reikia jo siekti. Mes negalime e, nusileisti ir žengti atgal. Dabar mes turime stengtis įgyvendinti šį susitarimą ir siekti dar platesnio užmojo tikslų. E, Tam mums reikės ir komisijos pagalbos. E, šiandien nustatyti tikslai buvo šiek tiek mažesni. 2005 e, 50-iesiems mes, pavyzdžiui, siekiame sumažinti emisijas 80 procentų. O šiandien galbūt jau reikėtų užsibriežti tikslą sumažinti emisijas 95 procentais iki 2050. -ųjų. Tad turiu omeny tai, kad Turime kalbėti su pasauliu, turime kalbėti apie mm, situaciją pasaulyje, tačiau visą tai galime padaryti tik tuo met, kai imamės veiksmų e, savo šalyse. O tam reikia peržiūrėti ir e, dabartinius teisės aktus, pavyzdžiui, dėl e, taršos leidimų sistemos. E, Baigdama šią kalbą norėčiau dar kartą pakartoti, kad esame labai dėkingi Jums, ponė Fabius, už nuveiktą darbą. Jūs ne tik pirmininkavote šiam susita... susitikimui, Jūs taip pat esate ir užsienio reikalų ministras vienoje iš labai svarbių ES šalių. Tad mes tikime ir pasitikime Jumis. Ačiū. Vielen Dank, Frau van Bremt. Ačiū poniai Van Bremt. Dabar EKR frakcijos vardu kalbės panas Duncan. Thank you very much, Mr. Chair. Thank Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju ir jums ministrė. Iš tiesų rezultatas pragariškas. Tai, kas mus pasiekė iš Paryžiaus, man tikrai taip atrodo. Ir daugelis žmonių tiesiog lik po po didžiulio baliaus, po nakties atsibudo skaudančią galvą ir matyti, kad tekstas iš tiesų toks, kad, kad gali jausti tik gėdą dėl jo. Norėtųsi, kad būtų laikomasi tiesiog sveiko proto, apie tai kalbama, kai minimas pusantro procento pusantro laipsnio rodiklis. Tačiau ar aiškus mums mūsų tikslas, kurio link sukame? Ir komisija teigia, kad tik tai 70 procentų šansų yra, kad 20, 20 e, procentų tikslas bus pasiektas 50 metais. Kaip tuomet su šiais įsipareigojimais ir dekarbonizavimo procesais, kuriuos ketinama inicijuoti. Taigi, sveikinimai jums, didžiulis pasiekimas. Für die liberale Fraktion hat jetzt das Wort Herr Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman, and let me also... Ačiū toliau. Alde frakcijos vardu ponas Gerbrandi. Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu ministrą pasveikinti. Uh, Dėl didžiulių pasiekimų Paryžiaus konferencijos metu jums teko svarbus vaidmuo ir aiškiai visiems parodėte, kad pasaulis pasirengęs persiorientuoti į mažai anglės dvideginio išmetančią ekonomiką. Teksto popieriuje būtinai reikia tam, kad būtų imamasi veiksmų realių. Ir kaip ir Petris Lysė, aš norėčiau pabrėžti tą mintį, jog reikia daryti ir daugiau, negu kad buvo pažadėta Paryžyje. Tikrai reikia stengtis, kad atšilimas nebūtų, mm, nesiektų daugiau negu pusantro laipsnio Celsijaus. Dabar dėl ES veiksmų konkrečiai. Įvairios politikos kryptis yra priimtos, tačiau kaip dėl, pavyzdžiui, anglės dvideginio nutekėjimo? Nieko gerą tai net neš, jeigu visas pasaulis neveiks taip, kaip mes. Kaip dėl 30-ųjų, 50-ųjų metų tikslų, turint galvoj pusantro laipsnio rodiklį. Labai Džiugu, kad ministras mano, jog ES turėtų būti ryštingesnė. Na ir taip pat reikia pasakyti, kad jeigu kas nors paaiškėjo po Paryžiaus sustikimo mūsų ekonomikai, tai viena, kad mažai išlakų generuojanti ekonomika tikrai bus pažangesnė negu ta, kuri jų generuoja daug. Pažvelkime į Stokholmo birža, kur Unilever, viena įmonių besiorientuojančių į tvarę veiklą, pateikia tikrai puikius rezultatus, priešingai negu Shell, Niderlandų įmonė, kuri veikia visiškai priešingai. Ir man atrodo, kad tai nėra tik atsitiktinumas. Ministrė Fabijos, manau, kad Europa atsilieka galvojant apie investicijas į švarias technologijas. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ar manote, kad norint užtikrinti tam tikrus saugiklius, reikėtų stiprinti veiksmus dėl mažai anglės dvideginio išmetančios ekonomikos. Jungtinių kairiųjų vardu kalbės ponė Miner. Minister Fabius Hartelijk dank voor uw komst naar Straatsburg. Ik heb niet eerder de gelegenheid gehad. Ministre Fabijos, labai ačiū, kad atvykote į Strasbūrą. Man dar nebuvo lygi šiol progos padėkoti Jums ir pasveikinti su klimato konferencijos rezultatais, tai aš noriu padaryti tą dabar. Turbūt žinote, Bilo Holiday daina sunkumus nugalėsim iš karto, o neįmanomus dalykus padarysim šiek tiek vėliau. Taigi mes atlikome sunkų darbą, o neįmanomus darbus turėsime atlikti ateityje. Europa turi išlikti ambicinga, turime nusisukti nuo išmetalus generuojančios ekonomikos ir atitinkamo kietojo kūro naudojimo, turime skatinti tvarę ekonomiką, geresnį ekonom... energijos panaudojimo efektyvumą, geriau izoliuoti pastatus, žodžiu, imtis visų įmanomų veiksmų kurie atneštų norimus rezultatus. Žemos naftos kainos, žinoma, nėra dabar didelė paskata atsisakyti e, tradicinio kūro, tačiau ne, ne, neturėdami aukštų ambicingų tikslų nieko nepasieksime. Aš klausiau Niderlandų pirmininkaujančios šalies apie tai, bet negirdėjau jokio aiškaus atsakymo. Uh, Mūsų ministras šiandien ryte sakė, kad nori plėtoti vidaus rinką. Žinoma, reikia ir technologijų, ir geriau išplėtotos vidaus rinkos, tačiau negalime vien pasikliauti tuo. Turime būti pirmieji, turime būti tie, kurie veda tą kovą su klimato kaita ir taiko pačias moderniausias technologijas. Taip pat minėjote Marakešo konferenciją 16 metais. 2015 metais jums tikrai pavyko pasiekti labai sunkių uždavinių įgyvendinimo, o 16 metai turi tapti realizavimo metais, veiksmų metais. Diplomatijos pastangos neturi būti mažesnės, jos ir toliau mūsų diplomatai turi mobilizuotis. Tikiuosi, kad jūs įtrauksite ir Niderlandus į šią aktyvę e, įgyvendinimo programą. Žaliųjų vardu toliau kalbės parlamentaras Žado. Komisija. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisa, e, komisijos nariai, e, gerbiamas ministrė. Ačiū, kad atvykote. Manau, kad jums reikėjo dalyvauti ir kuomet vyko balsavimai dėl šiuo klausimu, nes mano manimu e, šis klausimas turi būti aptariamas, kai susirinkia visi parlamentarai ir visi susiję nariai. Norėčiau visų pirma Jums padėkoti už um, puikiai nuveiktą darbą. Ir tikiuosi, kad um, jūsų pavyzdžių paseks ir kitos konferencijos pirmininkas, nesakyčiau, kad jūs parodėte tikrai teisingą ir gerą kelią. Iš pat pradžių jūs abejojote, ar priimti pasiūlymą e, tapti šios konferencijos pirmininku, tačiau manau, kad šiandien e, galima sakyti, kad tai buvo jūsų karjeros viršūnė. E, tikslas apriboti atšilimą pusantrų laipsnių reiškia, kad dabartinis susitarimas nėra labai griežtas ir rimtai teisiškai pareigojantis. E, tačiau yra numatyta, kaip e, galima E, sumažinti e, klimato šilimą nuo dabartinių prognozuojamų 3 procentų, e, atsiprašau, laipsnių iki pusantro laipsnio. Tačiau siekiant šio tikslo turi dalyvauti visos šalys. Šiandien e, akivaizdu, kad e, atsinaujinanti energija e, vėjo ar kitų rūšių yra daug konkurencingesnė negu tradicinės energijos rūšis. Nepaisant to, matyti ir tai, kad kitose pasaulio kraštuose investicijos į atsinaujinančius išteklius didėja, o ES priešingai investicijos sumažėjo per pus. E, ir kuomet buvo diskutuojama apie ES tarybos pirmininkavimą, e, buvo pasakytas tik vienas sakinys, vos vienas sakinys apie e, aplinkos saugos susitarimą ir jo svarbą. E, bijau, kad dėl to mes nesugebėsime įtraukti visų suinteresuotųjų pusių ir pasiekti uh, E, nustatytų ambicingų tikslų. Tad manau, kad jūs esate atsakingas už tai, e, kad e, sukurtume tą reikiamą bendradarbiavimą. Ir E, jau nekalbant apie 2020-uosius, o apie 2030-uosius, e, turime nustatyti daug ambicingesnius tikslus ir įvardinti, kad mūsų ateitis yra atsinaujinantis šal, energijos šaltiniai. Gerbiamas e, Fabius, matome, kokia situacija investicijų srityje. Tad Ar Prancūzija negalėtų surenkti konferencijos su visais pasaulio investuotojais tam, kad ateityje pasiektume e, teigiamų rezultatų? Ačiū. Dabar kalbės kolega Fronte, FDD frakcijos vardu. Dėkoju. Ačiū, ministrė, kad atvykote į posėdį, ačiū už tai, ką jūs nuveikėte Paryžiuje, mes tikrai vertiname jūsų darbą. Susitarimas yra kompromisinis galų gale. Vis dėlto jame dalyvavo 190 šalių, taigi neįmanoma, kad nebūtų kompromisinės dvasios, norint susitarti, kai tiek daug šalių yra tame ir neigiamų aspektų. Dekarbonizacija dingo iš susitarimo, tai vienas iš tų neigiamų aspektų. kalbama apie pusiausvyrą tarp antropogeninių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jeigu norime, kad rezultatas būtų teigiamas, tai turim pasakyti aiškiai, kad įgyvendinant šį scenarijų labai svarbus yra CO2 išmetalų kiekiai Tačiau negalime pamiršti, kad technika, kuri reikalinga mūsų politikai įgyvendinti, kol kas dar yra labai brangi ir labai nauja ir nėra pakankamai lėšų ir prie, neturime tinkamų priemonių tai naujai politikai įgyvendinti. Vyriausybės nėra pajėgios tą daryti. Toliau emisijų priekybos sistema yra neveikianti, reikia naujų technologijų ir naujos sistemos. Uh, nes ši sistema yra apgaulinga, ji tik tai dengia neaiškaus pobūdžio finansinės transakcijas. Yra ir kitų probleminių sričių. Na, turėtume daugiau galvoti apie efektyvų energijos panaudojimą. Čia dar galima labai daug sutaupyti. Negalime leisti, kad uh, labai lietai būtų įgyvendinami šie dokumentai. 12 straipsnis, sakykime, yra neblogas, bet reikia labai subalansuotų konkrečių pasiūlymų. Be to mes turime įtraukti ir piliečius į šį darbą. Jie turi žinoti, ką mes veikiame, kas vyksta. Ir mes turim, ne, negalime daugiau prarasti laiko. Ana frakcijos vardu, panas Tiger. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums, ministrė. Pastarosiomis savaitėmis Vokietijoje užsiminta ne kartą apie tai, ką daugelis jau ir taip žino, kad žiniasklaidos priemonės e, tampa politi politikos elito rūporais. Jeigu eina kalba apie pabėgėlius, e, pateikiama vienokia informacija, e, vienaš vienpusiška tik tai, kai kalbam apie klimato kaitą, tada vėl piešiamas e, siaubingas katastrofinis scenarius. Klimato apsauga apskritai kaip savoka yra manipulacinio pobūdžio. Čia yra užsuktas geras propagandinis variklis, mėginama pateikti tai kaip visų ES problemų sprendimą. Tačiau klimato susitarimo rezultatas bus tik toks, kad, kad Kielne gal klimatas šiek tiek sušilo, o kitose šalyse kaip tik dar labiau atšalo jausmai jo atvilgiu. Dabar neprisijungęs narys, ponas Balco. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gruodžio 15 dieną parlament, parlamente vyko išsami diskusija apie Paryžiaus susitarimą. Kam dabar vėl viską iš naujo kartoti? Panašu, kad tai daroma tam, kad būtų sudaryta proga padėkoti ministrui Fabius. Visi mėgstame vieni kitiems padėkoti, viskas gerai, tačiau visgi paklauskim savęs, kaip toliau elgsimės, kaip bus įgyvendinami tie pažadai, ką galvoti apie 2016 metų prezidento rinkimus JAV ir respublikonų iškeltą labai populiarų šiuo metu kandidatą. Žinome, kad JAV nebus labai ryštinga. Taip pat Ar ta parama besivystančiams e, šalims reiškia, jog, pavyzdžiui, Vengrija remia tuo pat metu netiesiogiai Kinija, kur yra didžiausia pasaulio ekonomika su šitokiais ištekliais? Man rūpi tie klausimai. Dėkoju, mėly kolegos. Ačiū visiems už pasisakymus. Pabaigoje žodį suteiksime dar kartą ministrui Fabijus. Pone ministrė, prašom. Euh, Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Labai ačiū už uh, išsakytus komentarus, klausimus. Ačiū kalbėjusiems ir ačiū klausiusiems. Norėčiau pasakyti, gerbiamas pirmininkė, kad e, išklausęs jūs, e, norėčiau čia dalyvauti kiekvieną dieną šitokiose diskusijose. Bet kalbant rimčiau. E, jūs tikrai pagristai dėkojate komis, e, komisijos nariui, ponui e, Kanietė. E, E, kalbant apie Prancūzijos nuopelnus, galbūt e, jie buvo pernelyg iškelti. E, daug, daugelis iš jūsų minėjo tą pusantro ir dviejų laipsnių tikslą. Iš tiesų, buvo didžiulė tikimybė, kad šalis šalims nepavyks susitarti, juk būtent tai įvyko per ankstesnės konferencijas. Šiuo atveju mūsų tikslas buvo susitarti e, e, bent jau dėl minimalių e, reikalavimų ir tikslų pasiekti susitarimą tarp 195 šalių, kad jos neprieštarautų e, joms pasiūlius ypač plataus užmojo e, tekstą, yra sudėtinga, tačiau būtent tai mums pavyko padaryti Paryžiuje. Ir jūs tikrai pastebėjote, ka, kokios naudojamos formuluotės, kalbant apie dviejų laipsnių ir pusantro laipsnio tikslą. E, jau e, per diskusijas tarp didžiojo dvidešimtuko šalių buvo e, aišku, kad bus sunku susitarti dėl dviejų laipsnių tikslo. Iš kitos pusės e, reikėjo atsižvelgti į mažųjų e, valstybių įsikūrusių salose reikalavimus, kurios teigia, kad e, jeigu nebus atrauktas pusantro laipsnio tikslas, tai tarsi reikš, kad šios šalis yra nereikšmingos ir, šios, ir visi e, su, sutarė, kad šios salos tiesiog išnyks nes būtent taip įvyks, jeigu klimatas atšils daugiau nei pusantro laipsnio. E, šiandien įvertinus visus pateiktus nacionalinius įnašus, tampa aišku, kad klimatas gali atšilti maždaug trim laipsniais. Tad mūsų tikslas yra po truputį e, tą dabartinę situaciją sušvelninti ir nuo 3 laipsnių palaipsniui pereiti prie 2 laipsnių, o paskui ir prie pusantro laipsnio tikslo. Ir tai įmanoma skatinant e, švarias technologijas ir investicijas. Aš pats nesu aplinkosaugininkas, tačiau atidžiai išanalizavau situaciją ir esu įsitikinęs, kad ateityje bus tikrai svarbių pasikeitimų energetikos srityje ir pasaulis pereis prie naujų energijos šaltinių. Ne vienas iš jūsų pastebėjo, kad jau šiandien ekologiški energijos šaltiniai dažnai kainuoja daug mažiau nei tradiciniai. Tad būtent tai ir yra ta kryptis, kurios mums reikia laikytis. Tad pasi, pasiektas susitarimas nebuvo e, privalomas ir labai griežtas, tačiau jis vis dėlto yra teisiškai pareigojantis ir tai jau yra didžiulis žingsnis į priekį. E, kitas klausimas. ES ir kitos šalis norėjo įtraukti transporto sektorių į tekstą. Tačiau žinote, kaip veikia konsensuso e, sistema. Iš karto e, kyla didžiuliai prieštaravimai, kuomet yra pasiūloma tokia formuluotė. Prieštarauja Persijos įlanko šalis ir sparčiai besivystančios ekonomikos šalis. Tačiau tai e, nereiškia, kad e, aviacijos ir laivybos e, sektorių institucijos, atitinkamos institucijos ateityje negalės prisidėti prie pasirašyto susitarimo. Štai tai gali įvykti po 2020-ųjų. Ir ES e, turėtų šioje srityje veikti ypač aktyviai ir paskatinti aviacijos sektorių prisidėti prie e, numatytų tikslų įgyvendinimo. E, tas pats pasakytina ir apie laivybos e, tarptautinę instituciją. Ji taip pat gali įsipareigoti sumažinti emisiją savo sektoriuje. Ir jūs visiškai teisūs, kai sakote, kad e, šie sektoriai turi būti įtraukti į susitarimą ir kita vertus turime pripažinti, kad jau šiais metais buvo pasiekta nemažai pažangos šioje srityje. Buvo kalbėta ir apie CO2, CO2 rinką ir konkurencingumą. E, iš tiesų tai labai svarb, svarbus aspektai. E, konkurencija ir e, išlakų mažinimas nėra vienas kitam prieštaraujantis tikslai, jie eina greta. Ir tai pasakytina ne tik apie mūsų visų šalis, bet ir apie kitus kraštus. Tad e, konkurencija turi būti pagrįsta e, mažanglę e, ekonomiką. Ir tam, žinoma, reikia investicijų. Jūs jau matėte, kad didėja ir viešosios investicijos, bet taip pat pasikeitė ir privataus sektoriaus požiūris. Ten investicijos taip pat pradėjo didėti. Taip pat e, sakoma, kad šalis turėtų sumažinti subsidijas e, į e, iškastiniai energetikai. Šis tikslas buvo numatytas dar 2013 m. gegužės mėnesį. Ten buvo kalbama apie anglės kūrenimą ir panašiai. Ir mes turime laikyti šio tikslo. Jūs žinote, kokia yra dabartinė statistika. E, minėjau, kad e, turtingosios šalys per metus turės skirti 100 milijardų eurų e, per metus E, skurdžioms šalims. Tačiau šiandien e, subsidijos e, iškastinio kūrą viršyje net 150 milijardų eurų. Taigi yra kur pasitemti. Ir darbas šioje srityje prasidėjo. Štai net Anglijos centrinio banko uh, Pirmininkas, prezidentas e, teigia, kad e, CO2 rinka turi didžiulį e, potencialą ir tendencijos šiame sektoriuje iš esmės keisis. Kalbant apie privatų sektorių, tai galima būtų paprašyti reitingų agentūrų ir nacionalinių bankų įvertinti klimato kaitos riziką, e, įvertinti CO2 pėtsaką ir manau, kad tai taip pat būtų labai naudingos priemonės. Bet kokiu atveju turime ir toliau e, skirti kuo didesnės investicijas atsinaujinančių išteklių e, sričiai per struktūrinius fondus, investicinius fondus ir panašiai. E, kovo mėnesį vyks tarybos posėdis ir manau, kad ten taip pat aptarsime šiuos klausimus susijusius su COP21 susitikimu. Norėčiau taip pat padėkoti už jūsų išsakytus komplimentus. Kaip jau minėjau, e, komisijos nario Kanietė ir Luksemburgo e, atstovų vaidmuo iš tiesų buvo nebejotinai labai svarbus. Kalbant apie e, Prancūziją ir mane patį, tai aš jau turiu paraudonuoti iš E, tų tokių gražių e, man iš, išsakytų komplimentų, kuriuo aš galbūt nesu vertas, ar bent jau esu labai kuklus. Mano vaidmuo buvo tiesiog e, diplomatiškai sujungti šalių veiksmus visos planetos mastu. Žinome, kad šie metai buvo patys šilčiausi pasaulyje. Tai iš tiesų e, didžiulė nelaimė ir tai tik dar kartą įrodė, kad susitarimas yra būtinas. Tai padidino ir žmonių samoningumą šiuo klausimu. E, aš taip pat e, Norėčiau padėkoti mokslininkams, ypač tarptautinės ekspertų, tarptautiniai ekspertų komisijai už jų pateiktus vertinimus ir ataskaitą. Dar prieš keletą metų e, per posėdžius pusę laiko buvo diskutuojama dėl to, ar apskritai klimatas keičiasi, ar klimatas šyla. Ir kita posėdžio dalis e, e, buvo skirta diskusijoms, ar tai vyksta dėl žmogaus kalties. Ir pagaliau mokslininkai mums e, pateikė aišku atsakymą į šios klausimus. Yra šalių, kurios ypač teršia mūsų planetą. Pavyzdžiui, Kinija. Tai yra labiausiai teršinti planetą šalis. Tai galima paaiškinti socialiniais, ekonominiais, politiniais e, veiksniais. Tačiau net ir ši šalis e, pateikė savo e, ambicingus įsipareigojimus mažinti taršą. Ta pati padarė ir JAV per e, prezidentą Barack Obamą. Yra ir kitų šalių, e, kurios prisijungia prie e, šių bendrų veiksmų. Tai buvo valstybės, nevalstybiniai veikėjai, įvairiausios bendruomenės, regionai ir miestai. Na ir man taip pat e, e, pavyko suvienyti diplomatų veiksmus. Mano užduotis buvo pasiekti, kad e, visų šalių diplomatai kalbėtų vienu balsu ir susitartų dėl viso susitarimo teksto ir tų kelių šimtų straipsnių ir punktų. Na, kartais sakau, kad e, nežinau, kodėl būtent mums pasisekė pasiekti šį susitarimą, tačiau bet kokiu atveju reikia labai tuo džiaugtis. E, kita vertus, tas mūsų nuveiktas darbas, jį galima būtų palyginti su. Um, skulptoriaus darbu. E, skulptorius turi betono ar akmens blokus, vieną, e, kitą didesnį, mažesnį, ir jis turi juos sujungti ir suteikti formą, neprarandant ne vieno iš tų e, blokų. Ir būtent tai buvo ir padaryta per Paryžiaus konferenciją, buvo dirbama solidariai ir skaidriai. Ir taip pat e, norėčiau e, priminti pirmininko Šulco vaidmenį, e, kuris garsėja savo griežtą poziciją. Iš tiesų, diskusijos buvo labai sunkios, inirtingos, ilgos, tačiau jūs visi prisidėjote prie to, kad E, tiek mes, tiek ateities kartos gyvens e, geriau nei, e, nei šiandien. Tad ačiū Jums visiems už tai, kad mums pavyko tai kartu nuveikti. Ačiū. Dėkojame ministrė. Diskusiją šiuo klausimu baigiame.